šio posėdžio protokolą. Taip pat e, buvo e, gautas e, teisės aktas dėl vidaus žvejybos, taip pat ir dėl deleguotų teisės aktų, kurios, kurios skelbia komisija, taip pat ir šie aktai bus paminėti mūsų protokole. Iki birželio 23.